Siamo in numero legale e quindi possiamo cominciare la nostra riunione. Taigi, gerbiami kolegos, praėjo akademinis ketvirtis valandos, todėl pradėsime posėdį. Be to, šis posėdis bus transliuojamas internetu. Pirmasis darbo atvarkės punktas - darbo atvarkės tvirtinimas. Jau gavote gruodžio 6 dieną darbo atvarkės projektą, jeigu nėra kažkokių pastabų, tai manau, kad galime tvirtinti tokią darbo atvarkę. Darbo atvarkėje matote yra 15 punktą, kuriame kalbama apie pasiūlymą dėl Europos parlamento reglamento, dėl išsamių parlamento naudojimasi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų. E, šis e, punktas buvo perkeltas į vėlesnį laiką dėl to, kad e, ponas Martinas pranešėjas negali rytoj dalyvauti, todėl mes negalėsime nagrinėti šio darbo tvarkės punkto, todėl turime jį nukelti į koordinatorių posėdį kuris įvyks sausio mėnesį. E, ponas Martinėsas to jau atvyks į mūsų posėdį ir mes galėsime su juo pasikeisti nuomonėmis dėl Kozak, o dabar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad e, po susitikimo e, su vicepirmininku Martinėsu mes dar nagrinėsime du dokumentus. Vienas iš jų tai bus trečioji versija kolegos DAF pranešimo, tai yra protokolo dėl ES pagrindinių teisų hartijos taikymo Čekijos Respublikai. Pažiūrėsime, ar šį kartą galėsime e, patvirtinti šį dokumentą, o paskui dar nagrinėsime pono Rangel E, pranešimą dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. E, Deja, šiandien neturėsime daug laiko diskusijoms, nes šiandien vyko sustikimas su pirmininku Van Rompojum, kuris e, informavo mus apie praėjusią vadovų tarybą. 18 val. įvyks koordinatorių posėdis, čia taip pat turime labai nedaug laiko, tačiau tikimės, kad vertėjai bus kantrus ir galbūt leis mums šiek tiek ilgiau padirbėti negu iki pusės septynių. E, pirmininko pranešimai. Neturiu tų pirmininko pranešimų, todėl galime keliauti iš karto prie pra, pa, praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimo. Tai yra rugsėjo 17-18 dienos protokolas, spalio 4 dienos ir spalio 8-9 dienos protokolai šių posėdžių protokolai buvo jums išdalinti ir jeigu nėra kažkokių pastabų, tai tuomet galime manyti, kad jie yra patvirtinti. Tokia yra įprastinė mūsų praktika. Matau, kad ateina kolega Martinesas. Jis kaip tik punktualiai atvyko, taigi sveikiname vicepirmininką Martinesą ir keliaujame prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Ecco, il, il quarto punto all'ordine del giorno prevede. Ketvirtasis darbo atvarkės punktas. Čia mes keisimės nuomonėmis su vicepirmininku Martinės Martinės dėl naujausių pokyčių Europos reikalų komitetų konferencijoje COZAK. Tai yra tokia mūsų tradicija, kad mes savo komitete aptarėme šią temą ir visuomet e, į mūsų komitetą atvyksta parlamento vicepirmininkas Martinesas ir informuoja mus apie Kozak. Praėjusi kartą jis lankėsi kovo 19 dieną, nuo to laiko įvyko du Kozak sustikimai, e, tai yra balandžio mėnesį Kopenhagoje ir Nikozijoje, Kipre, e, spalio 14-16 dieną. E, Kitas Kozak susitikimas yra numatytas, e, jame bus. Tai bus e, sausio 27-28 dienomis vykstantis e, Dublinė susitikimas, plenarinė Kozako sesija. Dokumentai tų abiejų praėjusių posėdžių, kuriuos minėjau, posėdis Kopenhago ir posėdis Kiprė, e, taigi tų posėdžių protokolus jūs jau gavote. Ir mes, aišku, galėsime savo diskusijoje paliesti ne tik paprastą kozak temą, bet taip pat apie atskirų valstybių narių santykius. Tačiau noriu priminti, kad mūsų laikas yra ribotas. Mes planuojame pusę šešių baigti nagrinėti šį darbo tvarkės punktą. Pone vicepirmininkė, žodis jums. Dėkoju, mielas Karlo, gerbiam, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai padėkoti jūsų komitetui ir komiteto pirmininkui, kad pakvietėte mane į komiteto posėdį ir norėčiau Karlo pateikti tokį pasiūlymą. Norėčiau kalbėti labai trumpai. Dėl įvairių priežasčių. E, dėl įvairių priežasčių norėčiau iš esmės pasakyti vieną pranešimą. Tas pranešimas bus toks sutrumpinta mano pranešimo versija, galėsiu savo visą ataskaitą pateikti raštu, išsame ataskaitą galėsi ją išdalinti e, visiems savo komiteto nariams, nes ten yra daug datų, tvarkaraš, mūsų tvarkaraštis yra labai įtemptas ir dėl to E, yra mažai komiteto narių šiame posėdė, todėl aš pasakysiu tiesiog keletą pastabų, o rytoj tau ir komiteto sekretoriatui raštu įteiksiu tą savo pranešimą, kurį pranašiau, planavau čia pristatyti, kur aš gilinuosi į techninės detalės ir, ir galbūt tai bus įdomu. E, kai kuriems kolegoms, o tokiu būdu galėtume šiandien sutaupyti laiko ir netgi pabaigti diskusiją anksčiau negu numatyta. Jeigu tu tam pritari, tai galėtumėm taip elgtis. Tai reiškia, kad aš dabar iš esmės paliesiu tik tai politinius aspektus, pasakysiu savo politinius įspūdžius, e, kaip matome, kaip vystėsi santykiai pastaruoju metu, o likusius klausimus pateiksiu raštu ar tų klausimų nagrinėjimą. Kaip tu pats jau pastebėjai, E, įvyko dvi, du plenariniai posėdžiai. Pirmasis iš jų buvo balandžio mėnesį Kopenhagoje, o kitas įvyko spalį Nikosijoje. Dabar rengiamės kitam susitikimui, kuris įvyks kitą, e, kitų, pirmą kitų metų pusmetį Dublinė, jis įvyks sausio mėnesį. E, todėl dabar tiesiog vyksta klasikiniai, tradiciniai pasirengimo darbai tai plenariniai sesijai. Reiktų bet kokiu atveju turėti omenyje vieną dalyką ir tą norėčiau pabrėžti visiems kolegoms. Per pastaruosius mėnesius atsitiko du svarbus dalykai. Visų pirma, galima pasakyti, kad pagerėjo atmosfera be jokių abejonių Kozake. E, ir tikrai per pastarosius mėnesius nuotaika pagerėjo, pagerėjo santykiai, pagerėjo bendravimas tarp nacionalinių parlamentų atstovų, kurie dalyvauja Kozakė, taip pat pagerėjo santykiai, jų santykiai su, Euro, su Europos parlamento atstovais. Dėl to galima pasidžiaugti ir žinau, kad e, komiteto pirmininkas Kazinį taip pat e, E, tuo džiaugiasi. Manau, kad nereikia abejoti, kad šis santykių pagerėjimas, kuris pats savaime yra labai geras dalykas, jis taip pat teigiamai įtakoja ir mūsų darbą. Tokiu būdu mes galime veikti tai, kas numatyta sutartyje. Taip pat reikia pabrėžti, kad šitas klimato pagerėjimas yra susijęs su valia, tai yra su Europos parlamento pozicija ir parlamentų parlamento narių poziciją dėl santykių su nacionaliniais parlamentais. Ir mums pavyko pasiekti gyvendinti savo poziciją. Taip pat kitas svarbus dalykas, kas įvyko per pastaruosius mėnesius. E, nacionaliniuose parlamentuose atsirado žymiai daugiau interesų ar, ar susidomėjimo e, dalyvauti sprendžiant europinius klausimus. ir tą taip pat galima konstatuoti. E, ta, tas noras atsispindi įvairiai, kai kurie nacionalinių parlamentų atstovai galvo, e, mano, kad reiktų glaudžiau bendradarbiauti su Europos parlamentu, kiti e, tą veiklą europinėme ligmenyje įsivaizduoja kitaip, tačiau reikia pabrėžti, kad nacionaliniuose parlamentuose pastebam, pastebimas bendras susidomėjimas europiniais reikalais. Ir todėl e, mes turėtume tiesiog aktyviai veikti šiame procese. Kozak kaip tik dėl šių priežasčių e, taps ne kažkokia įtamp, įtampos pažymėta vieta, kuri vyksta nacionalinių parlamentų ir Europos parlam, parlamento narių akistata. Aš kaip tik šiandien diskutavau su kai kuriais kolegomis ir tikrai galima pastebėti, kad vyksta pokyčiai. E, ir nacionaliniai parlamentai iš tiesų yra linkę diskutuoti ir nori vystyti e, santykius, tokius santykius su Europos parlamentu, kurie padėtų nacionalinių parlamento soms geriau gilintis į europinius reikalus. Ta jau pajautėme per sustikimą Kopenhagoje, paskui įrodymas buvo Nikosijoje, taip pat ten pastebėjome, kad tikrai bendra atmosfera pagerėjo. Dabar pasakysiu pastabą ne protokolui. Manau, kad kolegos turėtų suvokti, kad taip pat ir e, mūsų pusėje tarp parlamento narių įvyko tam tikras e, susipra supratimo, susipratimo procesas, kaip reiktų elgtis toliau. Ir e, pastaruoju metu galbūt buvo tokios perdėtos reakcijos, kuomet nacionaliniai parlamentai uh, paskeldavo deklaraciją, kurioje atsispindėdavo jų priešiškumas mums arba bet kokia kritika mums. Iš karto vos tai pasigirdavo ta kritika, iš karto Europos parlamentas reaguodavo, iš karto e, pateikdavo savo kontrargumentus, pe, tarsi pereidavo į kontrpuolimą. E, ir e, atrodė, kad e, nacionaliniai parlamentai blogai elgėsi su Europos parlamentu. Tik dabar mūsų pozicija pasikeitė, mes pradėjome elgtis kitaip, mes e, pradėjome laukti kaip sureaguos į, kitus, į, į, tuos, į tas kritikas kiti nacionaliniai parlamentai, kitų valstybių narių parlamentai, o mes tuo, tuo metu santūriai laukdavome. Anksčiau vykdavo taip, jeigu kažkoks nacionalinis parlamentas kreipdavosi kritiškai į mus, mes iš karto į tai reaguodavom. Uh, re reaguodavome ir tuomet susipykdavome tarsi su tos valstybės parlamentu, visi, valstyb, visi kiti parlamentai, kitų valstybių parlamentai tarsi susivienydavo prieš mus. Ir mes. Ir dabar mes tiesiog nusprendėme nereaguoti, patilėti ir palaukti, kaip reaguos kiti, kitų valstybių parlamentai dėl to mes dabar e, išgirdome daugiau proeuropinių pareiškimų iš nacionalinių parlamentų. Ir mes, kaip jau minėjau, elgėmės e, labai, e, labai tyliai, tai yra tylėjome, laukėme. Ir tokiu būdu mes paskui galėjome, išklausę visų reakcijų, pasakyti, mes pritarėme tiem ir tiem ir tiem, parlamentam, o tiem ir tiem ir tiem nepritarėme. Taigi, elgdamiesi taip, mes tarsi panaikiname tą įtampą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų. E, ta įtampa persikėlė į nacionalinių parlamentų lygmenį, tai yra atsirado įtampa tarp nacionalinių parlamentų dėl jų požiūrio į tam tikrus su Europos politika susijusius dalykus. Ir manau, kad tai yra teigiama tendencija ir dėl jos mes galėjome ir Kopenhagoje, ir e, Nikosijoje e, balsuoti dėl išvadų ir buvo e, tarptų išvadų patvirtinti ir Europos parlamento pakeitimai. Kai kada jie tarsi buvo šiek tiek modifikuoti, tačiau kai kada jie tiesiog buvo perimti be jokių pakeitimų. Tai yra tikrai labai svarbus dalykas ir tai mus džiugina. Tai reiškia, kad mes dabar ne, nesame tokioje situacijoje, kai esame tarsi palikti vieni, izoliuoti, dabar mes priklausome daugumai, esame daugumos dalis ir tai taip pat yra teigiamas pokytis. Taip pat dar turiu pasakyti vieną dalyką. Nacionaliniai parlamentai kai kada būna linkę, ir tai aišku suprantama, jie būna linkę E, kviesti į susitikimus komisijos atstovus. Komisija atvyksta ir aišku, komisijai, jos atstovams yra labai sunku suprasti tokį dalyką, kad e, tuo pačiu metu, kai ji e, atvyksta į Europos parlamentą, turi vykti ir į Kozako posėdžius ir tuose Kozako posėdžiuose turi kreiptis tik į nacionalinius parlamentus. Tačiau mes komisijai paaiškinome, kad Kozak e, susidaro ne tik iš nacionalinių parlamentų, kad e, Kozak sudėtyje yra ir Europos parlamentas. Ir dabar atrodo, kad e, komisijos atstovai suprato tą sistemą ir būna geriau pasiruošę. Ir ponas Kazinį čia labai puikiai e, pa, padirbėjo, kaip būtų galima pagerinti tuos santykius su komisarais ar komisijos atstovais, kurie atvyksta į Kozak susitikimus. Ir tokiu būdu tie komisijos atstovai tarsi paiso ir mūsų Europos parlamento e, komisijos atstovai aiškiai e, pasako, kad jie taip pat reguliariai lankosi Europos parlamente ir atsiskaito Europos parlamentui. Taigi e, mes dėl šio klausimo sutarėme su komisija, kad tie santykiai turėtų klostytis kitaip ir tokiu būdu buvo pasiekta pažangos šioje srityje. Toliau galima pasaky, padaryti dar vieną teigiamą išvadą darbo tvarkėje, e, kozak sustikimų darbo tvarkėje paprastai būna labai daug svarbių klausimų. Ir e, nagrinėjant kiekvieną iš tų klausimų būdavo visuomet koks nors e, aukštas e, pareigūnas iš Europos parlamento, jis būdavo kaip ir pagrindinis pranešėjas to klausimo o anksčiau būdavo taip, kad kiekvieną klausimą pristatydavo tik tai komisaras. Dabar matome, kad nacionaliniai parlamentai suprato, kad e, yra labai svarbu, kad būtų ir e, svarūs atstovai iš Europos parlamento. Pavyzdžiui, Malcolm Harbour dalyvavo Kopenhagoje, e, pirmininkas Kasini kalbėjo apie subsidiarumo principą, o Užimtumo reikalų komiteto pirmininkė Pervanš Peres dalyvavo posėdėje Nikosijoje, kur ji buvo vieno klausimo pranešėja. Ir tai iš tiesų tapo precedentu. Ir e, atrodo, kad tai bus ir ateityje, kad nagrinėjant svarbius darbo tvarkės klausimus, e, kaip referentai ar pranešėjai pasisakys ir Europos parlamento nariai. kitas e, įdomus elementas, e, kur mums taip pat pavyko pasiekti pažangos, tačiau dar reiktų ir siekti daugiau pažangos, reiktų kalbėti apie politinių partijų šeimas. Negalime kalbėti apie frakcijas, bet apie politinių partijų šeimas, kurios susitinka ir koordinuoja savo darbą. Kol kas e, tas koordinavimas nėra pakankamas, tačiau bent jau vyksta reguliarūs susitikimai. Tai reiškia, kad frakcijos, kurios yra atstovaujamos Europos parlamente, pavyzdžiui, Europos liaudės e, frakcija, e, liberalų frakcija ir kitos, tai yra kiekviena e, e, frakcija turi savo atstovus. Aš, pavyzdžiui, atstovauju SRD frakciją. Taigi mes sukviečiame vienos politinės partijos šeimos narius į tam tikrą susitikimą. Ir dabar e, toks darbo pobūdis vis labiau įsitvirtina ir į tuos susitikimus atvyksta vis daugiau narių, mes susipažįstame ir tokiu būdu išvengiame tokios situacijos, kai kolegos atvyksta į plenarinį posėdį ir elgesi prieštaringai ar pasisako prieštaringai. Tokiu būdu mes e, bandome išvengti tokios situacijos, kai e, tos pačios politinės partijos nariai e, pasisako prieštaringai arba ne taip kaip Europos parlamentas, nors iš esmės mes mus vienyje mūsų pozicijos. Taip pat nereiktų pamiršti, kad per pastaruosius metus Kozakė išriškėjo ta pati tendencija. Tai yra tai, ką e, būdavo svarbu aptarti. Kozako posėdžiuose tai nebūdavo būtinai tai, kas būdavo įdomu nacionaliniams parlamentams. Paaiškėjo, kad europinės temos E, domina nacionalinių parlamentų atstovus žymiai labiau negu kitos kozak nagrinėjamos temos. Pavyzdžiui, tokios temos kaip subsidiarumas, e, kurios yra kozako kompetencijoje, tarsi buvo nustumtos į šalį. Ir kai kam galbūt tai kelia susirūpinimą, bet aš pats tai dėl to nepergyvenu. Manau, kad tokiu būdu dirbant mes pasieksime pažangos Ir galima pasakyti, kad mes dabar gauname pasiūlymus iš nacionalinių parlamentų, kokius e, klausimus reiktų aptarti. Ir galima pasakyti, kad e, tokiu būdu e, yra stiprinamas mūsų vaidmuo Kozakė. Ir pažiūrėsime, kaip bus ateityje, kas vyks Dubline. Tačiau manau, kad, tik, kad ši tendencija vis tik toliau įsitvirtins vis stipriau. Ir taip pat manau, kad galėsime ateityje paliesti labai aktualias temas, tokias pavyzdžiui kaip ES ateitis, tikroji ekonominė pinigų ir politinė sąjunga. Tai yra tikrai labai aktualios temos, jos yra aktualios mums visiems. Ir tai tuo pačiu yra ir ES kasdienybė, kasdieninio darbo temos. Kalbant apie tai, kas liečia tik specifiškai Kozak, reiktų pasakyti, kad parlamento gyvenime šitas šitas Europos reikalų komiteto, šita Europos reikalų komitetų konferencija yra labai svarbi ir yra labai svarbu, kad vyksta tam tikri pokyčiai, kalbant apie nacionalinių parlamentų poziciją, aš apie tai jau kalbėjau. Vis bandama e, nacionaliniuose parlamentuose renkti vis daugiau sektorinių konferencijų. E, Pats asmeniškai aš tam neprieštarauju, tačiau galbūt tą reiktų aptarti, nes e, tarsi atsiranda pagunda renkti konferencijas susijusias su įvairiais ūkio sektoriais, pavyzdžiui, žemės ūkio e, reikalų konferencija. E, pavyzdžiui, tokią konferenciją rengia mūsų Europos parlamento žemės ūkio komitetas kartu su žemės ūkio komitetais iš nacionalinių parlamentų. Tarsi atsiranda tokia savotiška uh, sistema ir rečiau ar dažniau yra susitinkama priklausomai nuo temų. Pažiūrėsime, kaip e, vyks tolimesnis tokių konferencijų rengimas, tačiau šią temą turime dar aptarti. Yra dvi sritis, kuriuose tokios nuolatinės konferencijos jau vyksta ir to nenuginčysi. Tai visų pirma, e, užsienio reikalų, gynybo, ir gynybos politikos srityje ir taip pat e, visi klausimai, kurie yra susijęs su ekonominė valdysena, jie taip pat yra aptariami atskiroje konferencijoje ir tai yra jau tarsi įsitvirtinę, todėl galima e, pasakyti, kad mes tarsi dabar išėjome iš to aklygatvio, e, kuriame mes tarsi buvome užstrigę, dabar turime tarsi tokią priemonę, tokią, tokį mechanizmą, kuomet vyksta nuolatinės užsienio reikalų bei gynybos e, konferen konferencijos. Tai buvo ir mūsų pageidavimas ir tokiuose konferencijose Europos parlamento delegacijai gauna visai kitokį vaidmenį, kad būtų aišku, kad Europos parlamentas yra kitoks negu e, nacionaliniai parlamentai. Mes tiesiog nesame 28 parlamentas, mes esame kitoks parlamentas nei kiti 27. Todėl tikriausiai ta tendencija įsitvirtins ir bus daugiau tų konferencijų susijusių ir su kitomis temomis. Nenorėčiau pernelik ilgai kalbėti. Pavyzdžiui, apie ekonominę valdyseną, aš apie tai E, žadėjau Jums parengti pranešimą raštu. E, ten aš išsameu paaiškinsiu, kas vyksta, pristatysiu Europinį semestrą ir visą pažangą. Ir baigdamas e, norėčiau paminėti vieną temą, kurios nebus tame mano raštu pateikiama dokumente bet tai yra labai svarbus dalykas ir tą norėčiau, kad kolegos turėtų omenyje. Reikia į tai kreipti dėmesį čia, parlamentinėme lygmenyje. Ir aš tą paminėsiu taip pat ir pirmininkų suigoje ir paprašysiu, kad būtų aptartas šis klausimas. Mes savo santykiuose su nacionaliniais parlamentais susidurėme su didžiulė problema, tai yra naujas požiūris į, naujus, į naujas temas. Mes e, susidurėme su tokia situacija, kuomet e, Europos parlamento nariai e, paprašo žodžio ar šiuose diskusijose, bet paskui jie nedalyvauja tose posėdžiuose. Taip negali būti. Negali būti taip, kad mes e, Kozak susitikimuose su Kazini liekame vieni, tarsi atstovauti mūsų frontui. E, iš tiesų negali toliau tai būti, kad e, žmonės nedalyvautų posėdžiuose, kad pasiūstų kažkokius savo atstovus, kurie ateina arba neteina, arba pasirodo labai trumpam ir vėl išeina. E, tokia tendencija yra nuolat pastebima Kozak susitikimuose. Ir dabar e, netgi ta problema yra žymiai aktualesnė, kuomet vyksta tos sektorinės konferencijos. Iš tiesų, pavyzdžiui, neseniai vyko tokia E, konferencija, kur buvo 80 e, parlamentarų iš nacionalinių parlamentų ir nebuvo ne vieno Europos parlamento nario. Tai iš tiesų yra tokia situacija, kurios negalime toleruoti. E, ta, tą klausimą reiktų išsiaiškinti frakcijose, nes iš tiesų juk frakcijos skiria savo narius, kad, jos, kad jie dirbtų tam, tikroj, tam tikroje srityje Ir aš jau kai kuriems kolegoms net ir pasakiau, kad negalima taip elgtis, negalima į kozą konferenciją ar, ar dar kur nors pasiūsti delegaciją. E, čia juk kaip Tour de France varžybos negali būti taip, kad, e, kad iš komandos du dviratininkai važiuoja, o, o, o kiti tik sako, aš važiuosiu tik šeštame lenktynių etape. E, Ne, Tour de France lenktynėse yra taip, kad visi komandos nariai važiuoja nuo pirmo iki pat paskutinio etapo ir tai galioja visiems. Ir manau, kad tai turi galioti ir mums, negalime toleruoti tokios situacijos, kai įsirašai į sąrašą ir paskui ne, neatvyksti į posėdį. Ir jeigu de delegacijos du nariai sako, aš būsiu posėdį tik antrą dieną, o trečią dieną aš iš vis iš išskrisiu. Iš tai tuomet iš vis neįsirašykite į tą sąrašą, tada tegul jame lieka vietos tiem žmonėm, kurie iš tiesų yra suinteresuoti dirbti. Tai iš tiesų yra klausimas, kuris turėtų būti aptartas politinėse frakcijose. Mes e, tarsi čia kovojame su nacionaliniais parlamentais ir norime uh, E, prisijimti didesnio vaidmens, tačiau e, juk tą savo vaidmenį mes turime įrodyti per savo dalyvavimą posėdžiuose. Negalime toleruoti tokios situacijos, kai tam tikrose posėdžiuose sėdi tik vienas Europos parlamento narys arba iš viso ne vieno nėra. Beje, tokių posėdžių jau tikrai buvo. Tai tikrai netoleruotina. Ir e, tie nacionalinių parlamentų atstovai, jie pastebi, kad nėra kolegų iš Europos parlamento arba kad jie atvyksta dešimčiai minučių ir tada e, iš, pradingsta kažkur, tai iš tiesų netoleruotina situacija, taip negalima dirbti, tokiu būdu jūs apsunkinate ir mano, ir pono kasinį darbą kita vertus mes čia kalbame apie savo bičiulius, apie savo draugus, tai iš tiesų netgi yra ir gėda, kai taip va, matai, kad žmonės trumpam pasirodo. Manau, kad čia turime imtis tam tikrų veiksmų ir būtent šiame komitete turėtume aptarti šį klausimą, nes šis komitetas yra autoritetingas komitetas ir manau, kad jis turi pasisakyti šią temą ir turime e, pabandyti, jau, jeigu jau kalbame apie santykius su nacionaliniais parlamentais, e, elgtis šiek tiek kitaip, atsakingiau ir drausmingiau. Keturis metus kovojame, kad galėtume apskritai dalyvauti toje tarp parlamentinėje konferencijoje, e, kad būtų surinkta ta e, tarp parlamentinė konferencija dėl vidaus reikalų ir saugumo klausimų ir galiausiai mes keturis metus kovojome ir galiausiai 16 žmonių e, užsirašė į sąrašą, į dalyvių sąrašą ir iš jų tik du apsilankė toje konferencijoje. Tai yra tikrai baisus e, dalykas, e, bet aš Karlui jau sakiau, kad šito nerašysiu į savo pranešimą, kurį gausite rytoj, tiesiog norėjau jums čia žodžiu pristatyti šią problemą ir e, norėčiau, kad e, visi įsidėmėtumėte šį klausimą ir šią problemą. Noriu, kad um, suvoktumėte, kad turime pakeisti situaciją, negalime taip elgtis, daryti tokių klaidų, nes e, tose posėdžiuose, Kozako posėdžiuose juk iš tiesų yra e, kuriami mūsų santykiai su nacionaliniais parlamentais. Taigi dėkoju uždėmesi ir mielai atsakysiu jūsų klausimus, sureaguosiu jūsų kažkokius komentarus ar abejonės aišku, viską pasižymėsime. Ir baigdamas dar norėčiau pasakyti, kad man asmeniškai tikrai labai patinka bendradarbiauti su e, šio komiteto pirmininku. Mums kartu dirbant e, pavyko pasiekti tokio bendradarbiavimo, kuris praturtina mūsų abu ir aš tikrai norėčiau tuo labai pasidžiaugti. Dėkoju. Dėkoju. Visiškai galiu pritarti tam, kas buvo jūsų pasakyta, ypač turint galvoje paskutinį sakinį dėl to mūsų puikaus bendradarbiavimo, darnaus bendradarbiavimo. Tai aišku palengvina mm, darbus ir veiklą ir kosak kontekste. E, prieš suteikdama žodį kolegams, kurie nori pasisakyti, dėja laiko neliko labai daug, pats savo ruoštų pateiksiu porą pastabų. Pirmiausia, aš manau, kad mm, mūsų nacionalinių parlamentų dėmesys e, susirinkimams skiriamas e, auga. Ir, ir žinote, kad e, ši veikla yra paremta protokolu ir tradiciškai prieš susitikimus yra išsiuntinėjama anketa, kurios pagrindu yra paruošiama ataskaitą per paskutinį Kozako sustikimą ar prieš paskutinį Kozako sustikimą į anketą sureagavo visi parlamentai be išimties ir tai tikrai buvo išskirtinis atvejis istorijoje. To praeitie dar nebuvo. O kitas dalykas, ir čia vėl visiškai sutikčiau su pono Martinės nuomonė, yra tai, kad reikėtų dar šitą gerinti ir ne tik techninius bendradarbiavimo aspektus, bet taip pat tai, kas susijęs su pačiu dalyvavimu, aktyvumu Ir, ir čia jau reiktų galvoti apie politinės partijas. E, juk mes jau kuris laikas kalbam apie tai, kad reikėtų europinių politinių partijų. Ir reikėtų tą temą padiskutuoti taip pat ir Kosakė apie Europos politinės partijas. Tiesa, kaip jau sakiau, galbūt reikėtų aktyviau tuomet dalyvauti sustikimuose ir intensyviau jiems ruoštis. Tai tiek mano pastabų ir dabar stiksiu žodį kolegai Guerrero. Ne, pirmiausia, ponė Gurmai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik norėčiau priminti jums, kad 1989 metais buvo įsteigtas Kosakas ir aš tikiu, kad jau galime kalbėti apie tam tikrą šio forumo istoriją. Todėl svarbu yra pasakyti ar pastebėti, kad e, negerbent praeities savo istorijos tikrai nebus ir ateities. Tad aš, e, turint omenyje artėjančias šventes, kalėdas, norėčiau palinkėti m, kuo daugiau sėkmės e, Kosakui, plečiant savo veiklą, vykdant kitus darbus ir tikimės pačių geriausių rezultatų. Kaip ir minėjo ir pirmininkas, ir ponas Martinėsas, iš tiesų labai geras bendradarbiavimas yra užsimesgęs tarp abiejų kolegų. Ir kaip ir ką tik minėjo ponas Martinėsas, reiktų pastebėti ir tai, kad mes kartais galbūt uh, galėtumėm aktyviau užsitraukti į tą veiklą ir, ir ne tik tai vieną dieną skirti, bet netgi dvi dienas susitikimam skirti. Aš pati buvau dalyvė kai kurių susitikimų, pavyzdžiui, Budapešte. Ir dėje, be greta sėdinčių kolegų, tam susitikime nieko iš, iš jūsų nemačiau. Tad jeigu parodysime būtent tokį požiūrį į nacionalinius parlamentus, tai pasiūsime tokią negerą žinutę, ne, neva mums nerūpi tai, kas vyksta par, nacionaliniuose parlamentuose. Taigi turėtumėm būti budresni ir e, aktyviau kreipti dėmesį į Kozako veiklą. Dėl intensyvesnio parlamentų bendradarbiavimo. Reikia pasakyti, kad visos ES valstybės narės didina parlamentinę e, kontrolę, e, ją griežtina ir iš tiesų ir bendradarbiavimo priemonę reikėtų geriau naudotis. Ir aš tą noriu dar labiau akcentuoti, kadangi tikrai išvelgčiau dar galimybę plėtoti tą instrumentą. E, sprendimai, kuriuos, e, kuriuos priima Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai, turėtų būti derami, derinami tarpusavyje, turėtų būti be abejo taip pat ir paaiškinami E, mūsų sumetimai, dėl ko priimame kai kuriuos e, sprendimus vienokius ar kitokius. Taip pat dar norėčiau pabrėžti praėjusio sustikimo, Kosako sustikimo spalio mėnesį Nikozijoje išvadas. Kai kalba pasisuka apie Europą 2020 strategiją ir išbridimą iš, iš krizės, iš tiesų reikia sutikti su tuo, kad reikia nacionalinių parlamentų aktyvios kontrolės ir veiklos ar įsitraukimo į tuos procesus, jeigu norime, kad iš tiesų laiku būtų sureaguota į krizę ir, ir būtų e, sprendžiamos dėl jos susidariusios problemos. Nes ne vien tik su ekonominė krize susidurime, o taip pat ir su politinė ar su, su demokratinė krize. Išvadose taip pat yra kreipiamas į komisiją su raginimu toliau skatinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių parlamentų ir stengiamasi mm, ir, ir bandyti gyvendinti mintį dėl dažnesnių susitikimų nacionalinių parlamentų ir man atrodo, kad tai tikrai esminiai dalykai ir kontaktai glaudesni mes gami turėtų e, būti. Nežinau, ar trūksta politinės valios abiejose pusėse, kodėl dar vis yra toks bendradarbiavimo stygius ar trūkumas jaučiamas, bet bet kuriuo atveju linkiu ateičiai visako geriausio. Ačiū poniai Gurmai. Toliau kalbės ponas Daf. Pone pirmininkė, aš iš dalies sutikčiau su pono Martineso optimizmu. Norėčiau padėkoti jam ir taip pat jums, už pasišventimą Kosako labui. Tačiau turime taip pat suprasti ir taip, kad Europos parlamento pozicija, požiūris kaip institucijos čia vis dėlto visuomet išliks tik nominalus, nes esame federalinė sistema daugia pakopės, daugia pakopio valdymo. Esame jos dalis ir tai be abejo atsispindi ir, ir visoje parlamentinėje veikloje ar visose parlamentiniuose forumuose tokiuose. Todėl reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad sprendimus būtų galima kai kuriuos derinti jau iš anksto arba vykdyti geresnę parlamentinę kontrolę. Nors tai be abejo pakerta kai kurias Europos parlamento ir, ir nacionalinių parlamentų gal prerogatyvas. Neretai nacionaliniai parlamentai iš tiesų labai kritiškai vertina tą faktą, kad nelabai daug gal mūsų dalyvauja Kozako susitikimuose. Ir reikėtų žiūrėti, kad nevyktų jokios, nekiltų jokia politinė konfrontacija tarp nacionalinių parlamentų ir, ir mūsų parlamento dėl šių dalykų. Maničiau, Kitas žingsnis, kurio turėtume imtis ir turėtumėm tą daryti tikrai jau nedelsdami, yra įgyvendinti 13 fiskalinio pakto susitarimo straipsnį, kuriame esame raginami ben, skatinti, gilinti tarp parlamentinį bendradarbiavimą ekonominėje ir finansų ir pinigų sąjungoje. Tai reiškia, kad iš esmės esame raginami įsteigti tam tikrą um, forumą iš, iš mūsų visų, iš visų parlamentinės veiklos um, dalyvių ir tokiu būdu turėtumėm atsižvelgti būtent į sustarimo sąlygas. Um, tikriausiai tai jau įvyks kitais metais ir tikėkime, kad gana greitai. O praėjusios savaitės Europos vadovų tarybos e, išvados taip pat raginamus eiti tuo pačiu keliu. Be abejo, yra išsaugomas ir, ir tam tikras e, laisvės teikiantis um, požiūris nacionaliniams parlamentams ir jų galiojimams. Bet taip pat yra pabrėžiama ir mūsų parlamento rolė, vykdant parlamentinę kontrolę būtent ekonomikos ir, ir pinigų politikos kontekste. Taigi štai į tuos dalykus reikėtų atkreipti dėmesį. Ačiū. Toliau kalbės kolega Bronksas. Ačiū. Iš tikrųjų, nėra daug dalykų, su kuriais galėčiau sutikti, turint omenyje, ką sakė ponas Martinesas, bet e, galbūt sutikčiau su tuo, kad iš tiesų reikėtų apsilankyti tose sustikimuose kuriems duodamas patvirtinimas dėl dalyvavimo. Praėjusį kartą su ponu Ferhofstatu e, kaip tik iškilo mums panašių minčių ar, ar ginčių, kai, kai jis e, pateikė vieną savo pastebėjimą dėl pono Faradžo. Jeigu jau duodamas patvirtinimas dėl dalyvavimo, turėtų būti iš tikrųjų laikomasi to žodžio. Nesvarbu, ar ar įdomus tau tas projektas ar, ne, ar nelabai, vis dėlto reikėtų um, stengtis uh, nepaleisti iš akių to, uh, kas vyksta, ar tai būtų plenarinė sesija, ar, ar, ar kitas formatas darbo, arba, pavyzdžiui, Kozakas. Kalbant apie Kozaką, iš tiesų, man jis atrodo visai svarbi platforma visos ES kontekste. Uh, kadangi tai yra vieta, kur, kur nacionalinių parlamentų nariai gali pareikšti savo nuomonę, nesvarbu, ar ji būtų palaikanti ar, ar labiau kritikuojamo pobūdžio. Ačiū. Ir dabar paskutinis kalbėtojas, bent jau kol kas, šio klausimo ponas Gualtieri. Ačiū. Aš pirmiausiai norėčiau padėkoti vicepirmininkui Martinėsui, taip pat mūsų pirmininkui Kaziniui, dėl to, kad jie tikrai smarkiai dirba Kosako labui ir yra tam pasišventę ir stengiasi, kad Europos parlamentas būtų čia geriau regimas. Aš manau, kad turėtumėm tą veiklą tęsti ir ateityje ir po Andrew Duff pasisakymo iš tikrųjų nelabai jau daug ką begaliu ir pridurti. Iš tiesų, manau, kad reikėtų atsižvelgti Europos vadovų tarybos paskutinės išvadas dėl e, to, kas buvo pasakyta, iš tiesų atskaitomumo principų paisimas e, yra, yra vienas kertinių dalykų mūsų veikloje. Ir 13 fiskalinio kompakto uh, e, straipsnis bei ekonominės ir pinigų sąjungos veikimas iš tikrųjų sudaro prielaidas būtent uh, skirti dėmesio šiam principui ir įgyvendinti. Mes turėtumėm dėl to, kaip tik tobulinti, plėsti toliau bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais, bet tuo pat metu uh, išlikti griežti dėl to, kaip yra laikomasi tam tikrų taisyklių ir dėl to, kokios vis dėlto yra mūsų funkcijos ir, ir, ir užduotis. Turėtumėm jas visas išsemti. Aš manau, kad judame teisinga kryptimi, kad Europos vadovų tarybos išvados juda teisinga kryptimi ir kad e, mūsų bendradarbiavimas, e, jūsų paskatintas Kozakė ir toliau gilės. Dėkoju. Ačiū. Dar vienas kolega, kolega Kelly norėjo pasisakyti. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, padėkosiu ponui Miguel Angel Martinės už tai, kad eh, sutiko atvykti į mūsų komiteto posėdį. Jis mums. Uh, pristato ir tarptautinį kontekstą, pateikdamas ataskaitą dėl kosak veiklos. Ir reikėtų, aišku, atsižvelgti rytą pono DAF pastabą dėl ribotojo optimizmo. Iš tiesų, žmogus e, paprastai savo gyvenimo pradžioje labiau linkęs į optimizmą, kiek vėliau jau pasiekia tą amžių, kai žvelgia į viską gal realistiškiau ar pesimistiškiau, o paskui ir vėl grįžta prie optimistinių nuotaikų. Tad čia gal panašią paralelę galima švystyti, nes ponas Martinesas tikrai visuomet buvo labai optimistiškas, entuziastingai nusiteikęs dėl savo darbo ir norėčiau vieną faktą konstatuoti, tai atitiktų ir tai, ką sakė ponas e, Gualtieri. O dar ir, ir nuo savęs kai ką pridurčiau. Dėl grėsmės, e, kuri kyla einant šiuo keliu Europos Sąjungoje. Viena vertus, aišku, yra ir teigiamų dalykų, kuriuos galima išvelgti bendradarbiavime su nacionaliniais parlamentais, bet tai yra bendradarbiavimas, kuris komplikuojamas, kuomet eina kalba, pasisuka kalba apie jau įvairias kompetencijas ir įgaliojimus susijusius su Europos Sąjungos apreptimi. Ir neretai vykdomoji valdžia ES valstybėse narėse kai kuriuose demonstruoja uh, kritišką požiūrį Europos parlamentą, nelabai palankų požiūrį į mus demonstruoja ir bando kaip nors sušvelninti tas formuluotės, kurios yra daugelį dokumentų atspindėtos, bando mūsų įgaliojimus susiaurinti. Ir tikrai ir Betė ir kiti žino puikiai, kad buvo minčių kadaise įkurti parlamentą, kuriame ir nacionaliniai nariai dirbtų, ir taip pat Europos sąjungos parlamento nariai ir būtų kartu diskutuojama per, per įvairias konferencijas, bet nelabai aiškus įgaliojimai buvo tokiam formatui numatyti ir todėl turėtumėm išlikti labai budrus ir uh, žiūrėti, kad e, pagrindinio principo būtų laikomasi. Tai yra to principo, kad demokratinė kontrolė ir atskaitomumas turi būti įgyvendinami tuo lygmeniu, e, kuriam yra priskiriami ir atitinkami įgaliojimai ir užduotis. Tai yra neturėtų būti dubliuojamos e, europinės kompetencijos ir nacionalinis atskaitomumas. Taigi tą reikėtų būtinai stebėti ir stengtis nesupainioti tų dalykų. Ačiū ir dabar vėl ponas Martinė. Eh, dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju pasisakymams kolegams už pastabas, dėkuoju kolegiai iš kairės už pastabas, už susidomėjimą kurį aš matau ir aišku, kad reikia išlaikyti kosak ir vystyti kozeko darbą kad jis atsiskleistų jo visas potencialas. Tai labai svarbu. Ponas Tav sakė, pasakė du dalykus, kurie yra labai reikšmingi. Pirmiausia, aš nežinau, ar šita įtampa tarp federalinės schemas, kurią mes kūrėme Europos Sąjungoje bent šiuo metu, mes nelabai toli nuėjom, bet dabar ją kūrėm, Taigi šita įtampa, apie kurią jūs kalbėjote, ar ji yra visiškai neišvengiama tarp kompetencijų pasidalinimo ir tarp tų paaiškinimo, tarp tų požiūrį, pasikeitimų požiūriais tarp nacionalinio parlamento ir federalinio parlamento. Na, manau, reikia apriboti kompetencijas labai aiškiai ir jeigu yra pilkosios zonos, kur jos sutampa, kur arba yra galimybė aiškinti, jūs patys puikiai žinote ir jūsų šalyje, ir mano šalyje. Mes išgyvenam tokį laikotarpį, kai tam tikros bendrijos, tam tikros regionai aiškinasi, kokie yra konkretus įpareigojimai, kokios yra kompetencijos ir kaip nustatyti kokios yra valstybės kompetencijos arba federalinės kompetencijos. Mes dabar taip išgyvename ir šita įtampa galėtų būti naudinga. Ir aš nesakau, kad yra konfrontacija. Manau, kad demokratinis mechanizmas, kurią turime, turima įtampa iš tikrųjų yra tam tikra prasme ir naudinga. Man, nemanau, kad tai yra e, konfrontacija kurie kiti pasisakiusiai teigia, kad e, kas buvo pasakyta vadovo taryboje ir labai reikšminga. Manau, kad svarbiausia ne tai, ką jie diskutavo, bet ką jie, kokį išvadų pas, pasiekė. Ir aš, pras, mane yra prantų, redakcija prancūzų kalba ir jos kalba apie mechanizmus, kurie e, skatino bendradarbiavimą augimą tarp e, nacionalinių parlamentų, tarp Europos parlamentą ir, ir Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai kartu nuspręs, kokia bus organizacija, kaip reikia e, skatinti tuos mechanizmus, kurie suvienyje atstovus e, ir kaip pasiekti gilesnį ekonominį pinigų sąjungą. Čia, aišku, reikia aiškintis ir aiškinimo klausimą čia neapsiribojam ties vieną konferenciją, kuri susidinka kartą ir visam laikui ir pasibaigia. Ar mes čia kalbam apie nuolatinę struktūrą? Taigi tokia struktūra, kuri aptartų klausimus, kurie yra reikšmingi pinigų ir ekonominiai sąjungai. Ir mano, manau, kad mano rekomendacija būtų tokia nuolat, už nuolatinę pastovę struktūrą. Ir aišku, tai šitas mechanizmas plėsis ir reikės nuolatinių diskusijų, ne vienos konferencijos, ne vienos dienos renginio, bet nuolatinės struktūros, pastovios struktūros, kuri dirbs atitinkamų parlamentinių lygmenių, kaip anglai sako, kontrolės mechanizmas arba ten, pavyzdžiui, prancūzų vadina stebėjimo mechanizmu. Uh, o mes ispaniškai vadinam tai follow-up procesu, tai irgi mm, stebėjimo procesas. Čia reikia aiškintis, kas mums svarbu, kaip mes aiškiname to konferencijos mm, savoką. Ponis Pranks e, pasakė ir aš norėčiau padėkoti, padėkoti, kad yra pabrėžimas COSAC naudingumas. Manau, kad jis yra naudingas, kalbant apie tuos delegatus, kurie ateina, kurie pasirodo. Ir Kozako delegacija e, turi kartais šešis delegatus ir pagrindinės frakcijos po 3-4, taip yra 16 ir yra rotacija tarp įvairių frakcijų. Tai ne visuomet tie patys žmonės ateina į tas pačias e, konferencijas, aišku, yra jų, jis rengiamas nuolat. Ir taip pat, kas sakė ponas Gualtieri, taip pat noriu pasakyti, kad mes sutarėm, mes einam tinkamą kryptimi. Ir manau, kad tai yra tinkama kryptis, kur reikia, jog Europos parlamentas kasdieninėse klausimų analizavimuose dalyvautų, dalyvautų nuolat šioje veikloje, kadangi tai, tai yra tai klausimas susijęs su mūsų viešuoju imidžiu, mūsų įvaizdžiu. Kai Europos parlamentas susitinka su nacionaliniu parlamento nariais ir, kaip sako kolega Gerero, yra tam tikras optimizmo ciklas. Na, tai yra labai geras dalykas ir džiugiuosi, matydamas, kad yra tokia teorija, kurie pritarė ir kolega Kazinį, mes matom, kad dabar pasiekėm aukščiausią optimizmo punktą. Ir kai jūs sakėt, kad pasiekę tam tikrą amžių mes vėl gausim daugiau optimizmo. Taigi manau, kad mes optimizmo lygiai pasiekėm aukštą. Ir man taip pat atrodo, na, yra daug tokio sektorinio bendradarbiavimo bet na, reikia jį racionalizuoti. Nereikia vien tik tai pasiduoti pagundai pakeisti, kaip jūs sakėt, pakeisti e, kompetencijas, kurias turime. Manau, kad kompetencijos atsakomybės yra tokios, kokios yra ir kaip jas vykdyti. Tai aišku įvairiais lygmenimis, bet nepriklausomai nuo to reikia pasakyti, kad žmonės, kurie dirba žemės ūkio srityje arba nacionalinėse parlamentuose arba Europos parlamente, tam tikrų momentų gali diskutuoti gali debatuoti dėl, pavyzdžiui, bendrosios žemės ūkio politikos ir taip pat į šias diskusijas įsijungia ekspertai, tai nėra blogas dalykas. Niekaip negalim pasakyti, kad tai yra blogai. Ir žmonės, kurie seka šitas diskusijas ir įvairiuose nacionalinėse parlamentuose, gali tik tai laimėti, kadangi gali susitikti, susitikti su Europos parlamento nariais, nes mes kalbam apie tuos pačius klausimus. Čia tik tai sveiko proto klausimas ir galutinė pastaba. Mano kolegos sakė, kad įvairiuose nacionaliniuose parlamentuose yra dominuojančios jėgos, kurios yra radikaliai prieš Europos kūrimo procesą. Na, teisė tai, aš manau, kad Europos parlamentas yra kažkas tokio, kurį reikia paleisti, iš, iš, iš tiesiog išsklaidyti. Ir jeigu jūs susidurėte su tam tikra konfrontacija, tai tiesiog tam tikrų metų yra labai sunku ją įveikti, nes tie, kurie yra už e, paskūrimo procesą, e, jie gali diskutuoti, jeigu yra panašios pozicijos, bet kartais būna pozicija labai prieštaringa ir neįmanoma pasiekti sutarimą, bet svarbu, kad žmonės ateitų į sustikimus ir nacionalinėse parlamentuose ir visur jie gali ateiti ir pasakyti tai, ką galvoja, kad, pavyzdžiui, gal Europos parlamentas turėtų išsiskirstyti. Mes savo ruoštų nesaukom, kad nacionaliniai parlamentai išnyktų. Ir reikia tai pabrėžti, tai tikrai svarbu, kad problema, su kuria susiturėme Kozak, santykiuose su nacionaliniais parlamentais, tai ne dėl to, kad parlamentai arba svarbios grupės frakcijos parlamentuose, kurie yra prieš Europos kūrimo procesą, teisėtai prieš, bet problema yra tai, kad kai kurie nacionalinių, parlamentarai nacionalinių lygmenių ir kai kurios jėgos, kai kurios galios, sakykime, kurios laikosi labai agresyvios pozicijos prieš Europos parlamentą. Tai čia yra prieštaravimas, kaip mes tai paaiškintumėm, kaip mes turim kovoti su juo, kaip sakiau, ponui Kazinį, politinėse politinių partijų šeimose žmonės ateina iš tos pačios politinės, politinės šeimos, politinės grupės, jos neturėtų ateiti čia. Ir neturėtų ateiti tokie, kurie yra agresyvus, kurie yra prieš Europos parlamentą. Tai yra, manau, e, didesnė, e, didesnis pavojus, nes tas pats faktas, kad yra jėgos, kaip, pavyzdžiui, ir Britų jėgos, aišku, yra jų e, Europos parlamente ir tai yra teisė, tai ir viskas aišku. Bet problema yra tai, kad yra kai kurios Europinio lygmens pajėgos, kurios tiesiog paradoksaliai elgėsi arba veikia labai agresyviai ir radikaliai prieš Europos parlamentą. Reikia apie tai žinoti, to nepamiršti visą laiką. Ir mes norėtume pačiame kozakė tokius dalykus įveikti ir parengti naują požiūrį. Dėkuoju Jums visiems už, už Jūsų dėmesį, dėkuoju už pastabas. Aš tikiuosi, kad mes e, tęsim tą darbą, kaip padėdami geriau. Dėkoju tau už. Ar e, už tai, kad e, tu, tu apsilankėjai ir pristatėjai mums savo požiūrį ir taip pat lauksime iš tavęs tavo pranešimo raštu. Ir paskui galėsime jį panagrinėti. O dabar pereisime prie penktojo darbo tvarkės punkto. Čia kalbėsime apie protokolą dėl ES pagrindinių teisų hartijos taikymo Čekijos Respublikai. Kaip žinote, kolega DAF e, buvo parengęs pirmąjį šio pranešimo projektą, jis buvo nepatvirtintas, paskui antrasis projektas buvo taip pat atmestas ir jis labai kantriai dirbo ir parengė trečią projektą ir tikimės, kad galėsime baigti nagrinėti šį klausimą. Liko mažai laiko, nes dar turi vykti koordinatorių postis, bet suteiksiu žodį kolegai Daf. Uh, Na, e, gerbimas pirmininkė, aišku, yra bandymas pasiekti išvadą komitete, kurie gali pasiekti per nalinį sesiją šiuo klausimu dėl protokolo dėl ES pagrindinių teisų hartijos taikymo Čekijos Respublikui, kad būtų jo sutarta politiškai tarp su Europos taryba. Mes vykdome formalias konsultacijas ir mes e, privalome pagal, pagal sutartį ir pagal nusitaisę praktiką pateikti savo nuomonę šio klausimu tie, kurie anksčiau nedalyvavo šito klausimo sprendime, turiu pasakyti, kad minėtas protokolas tiesiog prijungs Čekijos Respubliką prie 30 e, tai protokolo ir taip pat Junktinės karalystės ir Lenkijos dėl žmogus teisų hartijos, pagrindinių teisų hartijos įgyvendinimo. Britanijos ir Lenkijos jurisdikcijas atitinkamai. Taigi tai yra jautrus klausimas. Ir todėl komitetas iki šiol negalėjo pateikti išvadų. Norėčiau nurodyti tuos pokyčius, pakeitimus, kuriuos aš padariau ir kuo naujasis skiriasi nuo antrojo pranešimo projekto. Aš esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus, bet dėvutinai šiandien reikėtų pradėti gilias išsames diskusijas š... dėl šito protokolo esmės. Ka, dalyje aš įtraukiu žodžius and equal, tai yra ir lygus, ir to lygus, nes mes sutarėme, pritarėme žaliųjų pastabai, kurie nurodė, jog reikia pasiekti sutarimą dėl to, ką reiškia pagrindinių teisų apsauga visoje sąjungoje, tai yra visose valstybės narėse. Taigi aš įtraukiau e, žodžius, tuos pirmosius du žodžius. Atsiliepdamas į šitą uh, poreikį, kad reikia pateikti dar vieną pakeitimą. Paskutinėje konstatuojamoje dalyje S aš įtraukiau tai, apie ką mes dažnai diskutavome, bet nebuvo pasakyt, pateikta raštu, kad būtų neprotinga kitoms valstybėms narėms pradėti jų tokią ilga, ilgalaikį ir kartais kontroversišką procesą ratifikuojančių protokolą susijęs su Čekija, nes mes esame tai įsitikinę, tai manome, kad Čekijos Respublika. E, pati ratifikuos šitą protokolą ir, kaip jūs žinote, ir mes dėl to galime sutarti. Ir dar nėra, aišku, nėra to pakankamo tikrumo, kad Čekijos parlamente yra dauguma pasirengusi ratifikuoti šitą protokolą, kurį įkvėpė išskirtinai prezidentas Klausas. Prezidentas Klausas e, netrukus išeits į pensiją jis nebetęs savo pareigų ir aš nesitikiu, kad jis, aišku, dinks iš Čekijos politinio gyvenimo, tačiau jis nebus e, jau pilyje, tai yra Hradė, ir tai gali paveikti Čekijos parlamento sprendimą. Ir aš taip pat iš ištinių išbraukiau ankstesnę konstatuojamąją dalį, buvo e, paminėtas Kroatijos stojimas, nes manau, kad įvykiai vystėsi ir nebėra reikalo išreikšti e, kažkokį susirūpinimą, kad jeigu mes nesutarsim dėl šito protokolo arba airijos protokolo, tai trukdys e, Kroatijos stojimo procesų. Taigi tai nebebūtina. Pirmame punkte aš e, išbraukiau, kur mano nuomonė nereikia teikti kažkokius e, patarimus Europos tarybai. Aš tik pasakiau, kad mes pripažįstame, pritarėme tam, kad su jumis būtų konsultuojamasi. Ir antrajame punkte, tai yra paskutinis punktas, aš padariau, kad būtų aiškiau, kad šita rezoliucija yra mūsų, tiesiog suformuoja mūsų poziciją, kaip yra reikalaujama pagal sutartis Taigi, manau, kad reikia nustatyti e, datą, iki kada galima pateikti pakeitimus, tikimės geriausio, bet prašyčiau kolegų būti tolerantiškiams mano pastangoms pasiekti kompromisą. žinau, žmonės yra geri. Ir be to dabar kalėdų laikotarpis. Grazie onorevole Daff. Adesso purtroppo io sono costretto a contingentare i tai-, tempi perché ho 5, 4 iscritti. E poi... Dėkoju, kolegas. Aš mus labai e, riboja laikas, reikia pradėti koordinatorių susitikim, susitikimą. Ir dar yra vienas darbo atvarkės klausimas, taigi reikia kalbėti labai labai trumpai. Taigi tik porą dalykų, kolega Bonta, kas norėjo pasisakyti. Děkuji za slovo. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji, že se opět se svou vysokou odbornou erudicí maximálně věnoval při... Děkuji prvníku, děkuji pranešėjui už jo uh, atliktą darbą, už tai, kad jis parengė šitą e, pasiūlymą. Aš turiu pasakyti, kad Čekijos pozicija ir lieka tokia pat. Po šių metų spalio e, vis e, padidėjo socialdemokratų senatorių, kurie teigia, kad nereikėtų pasirašyti šitą sutartį ir aš norėčiau pabrėžti, kad pirmame punkte e, yra pasakyta, kad pirmiausia ratifikavimas turėtų vykti Čekijos Respublikoje, kai dėl pačios pozicijos aš esu e, už kitą, e, kitą dokumentą, bet aišku, reikia pa, tiesiog pasiekti sutarimą ir manau, kad Europos taryba atsižvelgs į tai, kas įvyko, kas vyko per pastruosius portrejetą metų ir nekalbės apie tai, remintis to, kad visi Europos piliečiai turi turėti lygis teisės. Lauro Vyrisistova. Dėkoju už tai, kad pasisakėte taip trumpai, prašau. Trochu odlišný názor než moje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano nuomonė skiriasi nuo prieš mane kalbėjusios kolegės. Manau, kad trečioji pranešimo versija yra tikrai žymiai geresnė, bent jau aš taip manau, ir tai bent jau atitinka socialdemokratų poziciją. Tačiau norėčiau pakomentuoti keletą konstatuojamųjų dalių. Ponas Daf kalbė, paminėjo kai kurias iš jų, pavyzdžiui, G konstatuojamoji dalis kurioje yra sakoma aiškiai, kad 30 protokolas ir jo poveikis yra, e, yra susijęs tik tai su e, teisinės, teisinio iškumo atsiradimu ne tik Lenkijoje ir Junktinėje karalystėje, bet ir e, Čekijoje aš tam negalėčiau pritarti toliau dėl K punkto, kur yra sakoma, kad 30, e, 30 protokolas yra susijęs su politiniu neaiškumu. Tikiuosi, kad vertimas į čekų kalbą atitinka vertimą, e, atitinka anglišką dokumento versiją. Nežinau, ar tai yra tiesa. E, nežinau, ar tas politinis neiškumas ir teisinis neiškumas yra susijęs su e, tuo faktu, kad šis komitetas dabar jau svarsto trečiąją to paties pranešimo versiją. Manau, kad e, tai yra susiję tik tai su Čekijos Respublikos konstitucija. Ir žinodama Čekijos situaciją bei pagrindinių teisų hartiją, manau, kad e, Čekijos versija yra žymiai aiškesnė ir kad Čekijos konstitucinis teismas e, taip pat labai kruopšiai padirbėjo ir manau, kad vienintelis šaltinis to neiškumo yra tai, kad mes iki šiol nežinome, ar protokolas bus patvirtintas ar ne. Tai yra uh, vienintelė tema, kuri mane domina, kurią norėjau paliesti šiuo atveju. Taip pat norėjau pakalbėti apie išimtis dėl C e, punkto. Aš jau baigiu, ponė pirmininkė, ačiū. Iš tiesų nėra aišku, ar E, čia yra kalbama apie Čekijos parlamento abejonės. Manau, kad šis komitetas ar Europos parlamentas negali daryti išvadų apie Čekijos parlamento poziciją. E, nemanau, kad mes turėtume mm, kalbėti apie tokius dalykus. Tai nėra geras dalykas, jeigu mes taip formuluosime tekstą. Dėkoju uždėmesi ir norėčiau padėkoti ponui pranešėjui, taip pat norėčiau padėkoti pirmininkui už tai, kad suteikė man papildomo laiko kalbėti. Dėkoju toliau ponas Brons. Dėkoju. E, kalbant apie teisingumo teismo sprendimą prieš metus, nėra aišku, ar 30-asis protokolas e, numato išimti jungtiniai karalystiai, tą išimti, kurios norėjo Tony Blairas. Teisingumo teismas pasakė, kad 30 protokolo e, esmė yra paaiškinti 51 straipsnį. Todėl neaišku, kam Lenkijai ir Čekijos Respublikai reikalingas paaiškinimas. Generalinė advokatė prieš porą metų e, pasakė, kad čia tiesiog yra padalinamos galios tarp Junktinės karalystės ir Lenkijos. Aš nežinau, ką tai e, reiškia. Galbūt Hartija, Hartija visų pirma reiškia įsipareigojimus visoms valstybėms narėms ir, ir Lenkijai ir Junktiniai karalystiai. E, pranešėjas bando išaiškinti šitą situaciją ir iš tiesų, kad jam vis nepavyksta, man atrodo, tai yra ne jo kaltė, o tai yra e, paties klausimo sudėtingumas protokolas, e, protokolas yra taikomas tik tai tuomet, jeigu hartija yra laikoma egzistuojančios es teisės dalimi. Ir, ir aš manau, kad šita hartija e, būtų e, neprasminga. jeigu būtų beprasme, jeigu nepapildytų ES teisės. Todėl manau, kad protokolas čia numato tam tikrą išimti. E, ponas Daf ir generalinė advokatė yra teisus. Iš tiesų protokolas tiesiog aiškina e, egzistuojančią teisę. Tačiau iš kitos pusės tas protokolas būtų beprasmis, e, jeigu jo pagrindinis tikslas yra klaidinti e, Junktinės karalystės bei Lenkijos bei Čekijos e, parlamentarus. Taip pat norėčiau, kalbėdamas apie Lisabonos sutartį, e, paklausti, kas numatė šitą protokolą ir koks buvo jo tikslas, ar Tony Blairas buvo neteisus, ar jį bendruomenės rūmai suklaidino, ar iš tiesų e, pats protokolas suklaidino Tony Blairą. Atsiprašau, kad per ilgai kalbėjau. Allora l'ultimo intervento, raccomandando la brevità, onorevole Shepling. Ir paskutinis pasisakymas, panas Shepling. Thank you, Chair. I shall try to be very brief. Dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau kalbėti labai trumpai. Ir e, čia pakalbame tai, kad reikia didesnį iškumą. Mes esam pasirengę būti dosnus. Manau, yra teisinga, kad politinė situacija e, Čekijos Respublikoje nėra nu, tokia, kaip kai, kai buvo. Dabartinė vyriausybė liks e, valdžioje ir manau, kad prezidento rinkimai kitais metais pakeis atmosferą susijusią su protokolu. Manau, kad kas labai svarbu, tai yra jūsų pasiūlymas, ponė Andrew, kad būtų neprotinga valstybėms narėms pradėti ratifikavimo procesą tol, kol nebus užbaigtas procedūros Čekijoje. Ir manau, kad vėlgi jūsų formuluotė reikia pripažinti, kad buvo pri... konsultuojamasi, kad ją reikia tiksliau ją paaiškinti. Manau, kad jūsų formuluotė yra tinkama. Ir galiausiai, kiek mes dirbam ties šituo e, dokumentu po metus, tai galbūt reikia vis dėlto pasiekti susitarimą dėl šito dokumento projekto. Taigi, linksmų kalėdų. Dėkuoju ponė Duffin, už tai, kad jūs kalbėjote trumpai. Ačiū tiems, kurie pateikė savo pastabas. Pone Českova, manau, kad e, prieštaravo tiems klausimas, kuriuos atsakė ponas Brons, kad yra politinių problemų, kurias, kurios buvo nuo pat pradžių kurias nuo pat pradžių kėlė šis protokolas. Ir taip pat įdomu tai, kad Britų ir Britanijos ir Lenkijos požiūris yra visiškai priešiškas, priešingas Britai, kadangi jie nori riboti tą prieigą arba naudojimą, pasinaudojimą hartyje Britijų teismuose. O tuo tarpu Lenkai jiems kila rūpestis siekiant užtikrinti, kad bus remiamas Hartija, kad Hartija bus pagrindiniu dokumentu. Aš kalbėjausi su e, Čekijos teismo atstovais, tai yra konstitucinio teismo iš Bruno atstovų. Ir manau, kad aš tiesiog mačiau, supratau, kad yra daug abejonių dėl šito protokolo esmės, reikšmės. Daugiau negu išsakė pana Schwarzenberg, mano labai gerbiamas ir mėgstamas kolega, arba kurią išsakė ponė Českova. Taigi pažiūrėsime, ar galime nustatyti mm, terminą iki kada, pavyzdžiui, sausio pabaigos. 8 gennaio, no, 17 gennaio iš tiesų buvom, buvome numatę sausio 17 dieną, vidurdienį, kaip galutinį terminą, balsavimas tada galėtų vykti vasaro 19 dieną. Ar tinka taip gerai? Tuomet ačiū visiems pasisakiusiems ir trumpai labai greitai periname prie šešto darbo atvarkės punkto dėl Europos semestro, dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. Ir turime pateikti savo nuomonę. Atsakingas komitetas yra Ekon. Riza Ferreira yra pranešėja. Na ir, ir mūsų komitetas nusprendė, kad galėtumėm pateikti savo nuomonę. Taigi, pano Rangė žodis. Kiek žinau, vertėjai bus vis dėlto iki 7 valandos su mumis. Aš jau pradžioje mūsų po, posėdžio minėjau, kad vertėjai jau davė sutikimą būti su mumis iki 19 valandos. Pirmininkas dėkoja maloniai už tai vertėjams, bet nepaisant to reikėtų vis dėlto dirbti sparčiau ir, ir visiems pasisakyti trumpai. Dabar prašom, pristatykite kolegą nuomonės projektą. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Kazinė, aš tik labai trumpai kalbėsiu, pristatysiu iš praktiškos pusės čia aptariamus dalykus dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. Čia yra pabrėžiami tie dalykai, kuriuos mes visą laiką, visą laiką akcentuodavome ir galbūt kurių mums nepavyko taip sėkmingai gyveninti, kaip norėjome. Čia aišku yra kai kurių institucinių aspektų su tuo susijusių labiau. Mes neanalizuojame ekonominio konteksto ar, ar biudžeto politikos bei augimo ir stabilumo pakto esmės ar turinio. Tai jau ekonomikos ir pinigų um, politikos komiteto kompetencijos rytis, bet mes aptarėme tiesiog um, iš savo požiūrio taško ir pateikėme savo analizę. Uh, Pasisakysiu trumpai dėl trijų, keturių temų. Pirmiausia, reiktų paminėti tai, kad Europos parlamentas turėtų labiau būti traukiamas į šį procesą, ypatingai į kontrolę. Metinės augimo ataskaitos parengimą čia turiu omenyje, pateikimą ir taip pat konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas. Uh, Europos parlamentas turėtų ypatingai intensyviai dalyvauti numatant politinius prioritetus. Ir tuo tikslu reikėtų konsultuotis su Europos parlamentu dar prieš e, išplatinant, parengiant metinę augimo ataskaitą ar apžvalgą, tam, kad būtų galima jau balsuoti paskui dėl to dokumento plenarnės sesijos metu. Turėtų būti sudaroma galimybė kiekvienos kadencijos pradžioje patvirtinti dokumentą, kuris numato artimiausiams ketveriems metams politinius prioritetus. Ir tas jau aiškiai atsispindi taip pat ir praėjusiais metais mūsų patvirtintoje nuomonėje, kur buvo minimas taip pat ir nacionalinių parlamentų dalyvavimas. Čia reikia sukurti sąsajas tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų veiklos sričių. Ir labai labai svarbu yra užtikrinti, kad mes kartu su valstybių narių parlamentais prižiūrėtumėm tai, kaip yra laikomasi tam tikrų procedūrų ir kaip pagal jas e, parlamentai yra įtraukiami į reformų planavimo veiklą. Europos semestras juk nesumenkina nacionalinių parlamentų įgaliojimų, tačiau pakeičia pačius laiko terminus ar darbų tvarkaraščius. Iš tikrųjų, parlamentai nacionaliniai turėtų žymiai anksčiau būti įtraukiami į prioritetų nustatymo darbą ir, ir procesus. Ar tai turėtų vykti įprastinė tvarka? Mes nenorime, aišku, nacionaliniams parlamentams atimti kokios nors jų e, veiklos srities, bet tiesiog numatyti principus, procedūras, kuriomis remiantis būtų galima daryti tam tikrą įtaką vis dėlto. Todėl čia ir kalbama yra apie mm, tos, pavyzdžiui, du momentus, ar, arba du lygmenis, kuriais yra patvirtinama biudžeto uh, E, politiką. Tas yra trumpai apibriešta, numatyta nuomonėje, kurią esu suformulavęs raštu. Ir be abejo, man rūpi taip pat ir pati proceso kontrolė. Aš manyčiau, kad reikėtų trijom, trims institucijoms numatyti tarp institucinį susitarimą, tai yra komisijai, parlamentui ir tarybai. Tos trys institucijos turėtų sutarti tarpusavyje dėl to, kad Europos semestras bus vykdomas štai taip ar kitaip ir kad nacionaliniai parlamentai bus įtraukiami į strategijų formulavimo veiklą, kas yra be abejo labai svarbu tvirtinant ir, ir planuojant taip pat ir nacionalinius biudžetus. Kas pasakyti, ne dėl informacijos, irgi labai svarbi, jos klaida piliečiams labai svarbi. Uh, piliečiai turėtų žinoti apie Europos semestrą ir komisija, numatydama politinius prioritetus, turėtų juos taip pat ir pagrysti, o taryba turėtų pagrysti ar pasiaiškinti tais atvejais, kai, pažiūrėjau, atmeta kai kurias komisijos rekomendacijas ir nenori jomis vadovautis, nes komisija pateikia savo siūlymus. Tai tiek trumpai apie nuomonę, kaip jau minėjau, sukasi kalba apie tarp institucinius Europos semestro aspektus, o ne apie turinį ar, ar apie pačius politinius sprendimus priimamus ekonominėje ar, ar finansų planavimo plotmėje, nes čia atsakingas jau yra ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Ačiū, ponui Randžel, toliau ponė Zita Gurmai. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kaip šešėlinė pranešėja taip pat norėčiau kai kurias pastabas pateikti. Pirmiausia, be abejo, labai vertinu kolegos darbą, taip pat e, ir pranešėjos, ponios Ferreros darbą. Labai vertinu ir noriu pasinaudoti progą jos to pasveikinti. Taip pat reikėtų prisiminti e, Vengrijos pirmininkavimo laika, laikotarpį, kai buvo patvirtintas šešių priemonių teisės aktų paketas. Tai buvo labai svarbus darbai, kuriuos nuveikė būtent kolegos iš mano šalies. Ir, ir tai parodo tiesiog, kaip svarbu spręsti yra šią gilę krizę. Taigi šios priemonės yra be abejo viso, viso paketo labai esminė dalis. Mes norime stiprinti savo ekonomiką, norime spręsti problemas, su kuriomis susidurime ir turime galvoti, uh, apie tai, kaip yra priimami sprendimai ir kaip jie bus priminėjami ateityje, kaip čia sąveikaus tarpusavį institucijos. Ir aš sutinku su tuo, kad reikia stiprinti demokratinį legitimumą tokių procedūrų ar sprendimų tvirtinimo, turėtų taip pat būti vykdoma griežčiau parlamentinė kontrolė, turi būti um, atskaitomumas. Um, numatomas ir, ir informacija vis atskleidžiama reikalinga, turėtų būti aiškios proceso pabaigoje taip pat rekomendacijos konkrečioms šalims, mm, paskui jos yra tvirtinamos. Ir visa tai tiesiog padidins skaidrumą ir, ir atskaitomumą. O, o kitaip vis didės spraga ar prarai atsiveranti tarp institucijų. E, nesuderinusioms tarpusavėje veiklos. Aš manau, kad mes dėl tų dalykų taip pat visi sutinkame. Ir dar reikėtų akcentuoti taip pat ir e, susitikimus tarp nacionalinių parlamentų narių ir Europos parlamento e, narių e, ir būsimą susitikimą, nes tai tikrai labai padidina regimumą e, mūsų institucijų veiklos ir, ir pastarnauja visam procesui. Ačiū poniai Gurmai ir toliau ponas Daf. I, I, I, I, Na, nežinau, įsitikinęs, ar reikėtų tarp institucinio susitarimo šio klausimo, norėčiau pasakyti šitą daugiau. Yra pagrindų susitarimas dėl to, kaip mes turėtume bendradarbiauti su kitomis institucijomis. Aš nenorėčiau, kad būtų ekonominės valdysenos kontrolė ar pastebėjimas taptų uh, bereikalo sudėtingas. Norėčiau, kad e, apie tai būtų labai aiškiai išsiaiškinta, reikėtų kalbėti su kolegomis ikon komitete, išsiaiškinti, ką jie turi minė, ką jie galvoja. Ir taip pat manau, kad e, šitą medžiagą turėtų būti e, svarstama ir kitos medžiagos kontekste, nes tai parodo, kad turėtų būti glaudesnis bendradarbiavimas ir Europos parlamentas turėtų aktyviau įsijungti į šį darbą. Bet galbūt e, išsamesnės diskusijos turėtų vykti ir e, Paulo turėtų mane įtikinti, kad tarp institucinis susitikimas yra nereikalingas. Ir manau, kad yra tam pagrindų sutarimas ir šiuo atveju naujas susitikimas yra nereikalingas. Dėkoju, nežinau, ar ponas Randžel dar nori ką nors pasakyti, jeigu taip, tai prašau Taip, ponė pirmininkė, norėčiau tik trumpai pasakyti, aš esu dėkingas visiems kolegoms už pastabas. Atsižvelgsiu į jas, ypač į tas, kurias pasakė ponė Gurma ir aišku, pono Daf pastabas. Manau, kad iš tiesų tikrai verta pamastyti apie tai, ką jūs pasakėte. Taip pat man susidarė įspūdis, kad lab, būtų labai svarbu, kad būtų uh, kažkokios aiškios taisyklės ar e, aiškus planas, apie ką mes kalbame dažnai, nes dažnai nacionaliniai parlamentai, jų atstovai kalba apie na, Europinį semestrą, nesuprasdami, apie ką jie iš tiesų kalba, todėl manau, kad reiktų įtraukti į juos į tą darbą, nors tai galbūt ne visai susiję su jų kompetencijomis. Ir taip pat čia kalbame apie tai, kad jie iš tiesų turi didesnį vaidmenį europinėje politikoje, negu jiems atrodo. Ir manau, kad tokius dalykus reiktų išsiaiškinti, kad būtų sukurta erdvė veikti ne tik Europos parlamentui, bet ir nacionaliniams parlamentams, kurie taip pat e, vaidins svarbų vaidmenį. Dar galėsime tai aptarti. E, manau, kad dar šį dialogą galėsime tęsti. Apie Andrew Duff pastabas aš dar pamastysiu. Dėkoju, dėkoju, sako pirmininkas. E, dabar turime nustatyti tolesnę procedūrą. Ekon komitetas nustatęs yra labai skubų tvarkaraštį, todėl mes išimties tvarka turėtume balsuoti sausio 20 dienos, 21 dienos posėdėje, todėl sausio 8 diena 12 valanda yra galutinis pakeitimų pateikimo terminas. Aišku, dabar yra labai sudėtinga susitikinėti dar šiuo kalėdiniu laikotarpiu, todėl galvoju, kad teikiant pakeitimus galėtume pirmą kartą panaudoti elektroninio parašo sistemą. Taigi, jeigu jūs nieko prieš, 21 sausio 17 val. balsuosime prieš pat koordinatorių posėdį, o pakeitimus galite teikti iki sausio 8-12 val. taip pat ir elektroniniu būdu. Taigi viskas nutarta, posėdį baigiame, dabar koordinatorių posėdis.